Przewodniczący! Good morning, please, colleagues. Labas rytas, kolegos. Prašome sėsti į vietas. Pradėsime posėdį. Skelbiu posėdį pradėta. Dabar aptarsime pirmą darbo atvarkės klausimą. Tai papildomas klausimas. Krizė Europoje dėl sutrikusio oro eismo. Pirmiausia, keli pranešimai atsižvelgiant į naujausius įvykius ir pastarus su politinėmis frakcijomis noriu pasiūlyti trečiadienio darbo, tvarkio, darbo tvarkės pakeitimus. Tai yra nauji pakeitimai. Ne tie, kurie vakar buvo priimti pusę šešių vakare. Tai yra papildomi pakeitimai. Pirmiausia, mes išbrauksime iš darbo tvarkės klausimus tarybai. Tarybos atstovai pranešė man, kad dėl transporto problemų šią savaitę. Ponas Lopes Garydo turės išvykti į Strasbūro trečiadienį 6 val. po piet. Taigi, klausimus mes išbraukėme. Toliau. Išbraukėme ataskaitą dėl pastatų energinio našumo nes pirmadienį ta ataskaita komitete ir parlamente nebuvo svarstama ir patvirtinta. Trečia, įtrauksime žodinį klausimą kaip trečią punktą dėl tam tikrų kasybos e, metodų uždraudimo. Ir šį klausimą mes svarstysime po to, kai aptarsime keliaivių pavardžių registro klausimą. Trečiadienio sesija bus baigta 7 valandą vakare. Trumpai dar kartą pakartosiu. Išbraukiame tuos klausimus iš trečiadienio darbo turkės, kurių negalėsime aptarti dėl tam tikrų aplinkybių. Todėl trečiadienio sesija baigsis ne vidurnaktį, o 7 val. vakare. Dėl šių dalykų mes susitarėme su frakcijų pirmininkais. Ponas Kremer, prašau. No, 396 is not present. Okay. Jo nėra. Jo nėra salėje. Problemos nėra tuomet. Puiku. Ponas Rubik tuomet kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau paklausti, ar apskritai ketvirtadienį vyks posėdžiai, ar komitetai posėdžiaus, ar bus galima gauti vertėjų paslaugos, bei ar bus galima priimti